neskaitmeninėme amžyje. Keturios minutės pranešėjui. Dėkuoju, panie Šinčiu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Garbus komisijos nariai, e, šiandienos mano pranešime svarbiausias dėmesys Europos kinas. 2014 metai buvo Europos kino pramonės e, sėkmės metai. Beveik tūkstantis kino filmų pagaminta dvigubai daugiau nei amerikiečių. E, taip, tačiau tų filmų žiūrimumas nebuvo toks didelis. Didžioji dauguma Europos kino buvo parodyta tik regionuose. Europa yra lyderė kino produkcijos rytyje, tačiau filmai nėra tinkamai platinami. Todėl reikėtų prisiminti, jog kinas yra puikiai priemonė perteikti mūsų kultūros įvairoviai, e, kalboms. E, ir kinas be galo svarbus e, visai kultūrai. Taip pat turime E, ir naujas galimybės, kaip e, teisėtai e, dalintis filmais internete arba naudotis užsakomosiomis vaizdo paslaugomis. ES turi siekti naujų platinimo modelių. Reikia veikti tartautinio lygmenio, platinant audiovizualinės paslaugas. Audio Europos Sąjungai. Tai e, bus labai svarbu, reikia kurti naujas platformas. Taip pat būtina ir palanki aplinka, e, kuri galėtų skatinti naujas investicijas bei skatinti įvairesnę kūrybinę veiklą. Be to, be galo svarbu, jog būtų užtikrintas subtitravimas bei subtitrų vertimas. Dabar e, subtitrų vertimas gali būti daug pigesnis nei anksčiau. Daugelis filmų e, gauna premijas Berlyno, Kanų arba Karlovy Vary filmo festivaliuose. Taigi filmai pasiekia labai plačią europiečių auditoriją. Polikovskio filmas Ida iš pat pradžių nebuvo žiūrimas labai Lenkijoje, tačiau sulaukė tarptautinės sėkmės ir Lenkijoje tapo populiarus tik gavęs Europos apdovanojimus ir amerikiečių Oskarą. Taip pat reikia paminėti, jog labai svarbus ir finansavimas. Todėl PAP programė Medija, programos kūrybiška Europa yra be galo svarbi, reikalingos ir naujos investicinės paskatos. Taip pat svarbu didinti Europos kino auditoriją bei platininama tartotiniu lygmeniu. Labai svarbu šiame pranešime ir mokymas per filmus, edukacinės programos per kiną. Kino edukacija ir lavinimas leidžia jauniems žiūrovams skatinti kritinį mąstymą. Taip pat noriu pabrėžti audiovizualinio e, kanalų svarbą ateities kartoms. Be galo svarbu užtikrinti tinkamą teisinę bazę. E, ir apibendrinamas noriu pasakyti, kad mano pranešimas e, yra e, tarsi pirmą pakopą, kuriant naują sistemą. Aš tikiuosi, jog mes sutarsime dėl įvairių platformų ir forumų. Parlamentas ir visas audiovizualinių paslaugų sektorius laukia čia komisijos veiksmų. Ačiū. Dank. Labai ačiū, kolega Venta. Kolegės ir kolegos. 11 val. turėtume baigti. Aš prieš tai kalbėjau, kad leisiu kalbėti e, didesniam skaičiui žmonių, todėl kad e, kitame e, pranešime nebuvo norinčių daug pasisakyti ir nesuteiksiu žodžio tiems, kas kalbėjo, todėl suteiksiu žodį ponui Kaputo ir ko, poniai Adinoido. Pirmiausia, ponas Kaputo. Grazie, prezidentė. Rafforza... Ačiū, ponė pirmininkė. Autorių teisų apsaugos stiprinimas yra strateginis elementas, kuris mums padės sukurti galimybę žmonėms kurti, išreikšti save kine. Tai yra tas rytis, kur labai daug sukaupta intelektinių pajėgumų, kad būtų sukurta, sukurtas meno šedevras ir Labai svarbu siekti inovacijų skaitmenėje rinkoje ir užtikrinti didesnį finansavimą. Labai svarbu, kad autorių teisės būtų apsaugomos ir už jas tinkamai atlyginama. Aš daugiausia galvoju apie tai, kad aukšt, aukštosios technologijos leidžia įdėkti naujas skaitmenės sistemas ir čia užtikrinamas did, užtikrinama, užtikrinamas didesnis privatumas ir autorių teisų apsauga. Tikėkime, kad tai bus ir ateityje. Ir būtų puiku, jeigu komisija, kuri bando apibrėžti 15 metais e, meno kūrinį, į tai irgi atsižvelgtų. Ačiū, ponė Adinolfi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš tos akademinės aplinkos, kuri puikiai supranta, ką reiškia dirbti audiovizualinėme sektoriuje, sektoriuje ir kaip sudėtinga gauti paskolas kultūros įmonėms. Europos komisija realiai net ir veiksmingai nesureagavo į tą klausimą. Mūsų menė sritis turi būti apsaugota ir čia reikalingos tam tikros išlygos, kalbant apie privalomą 10 procentų uh, kūrybos finansavimą. Italijoje, pavyzdžiui, atitinkama institucija milijonus eurų išlygų yra numačiusi Disney World Company bendrovai. Tai yra tikrai sudėtinga net ir suprasti, kai tuo tarpu nesuranda pakankamos kokybės produkcijos rodyti savo kanalais. Taigi mes turime skatinti savo kuriejus ir filmų e, kuriejus, filmų sektorių. Mūsų uždavinys turėtų būti apsaugoti Europos, europinę kultūrą, ją skleisti ir uh, užkirsti kelią geografiniam blokavimui ir kurti bendrą skaitmenę rinką Europoje. Ačiū poniai Adinolfi, baigėme spontaniškus pasisakymus ir dabar žodis komisarui ponui Hauganui. Ačiū ponė pirmininkė, komisija sveikina šį pranešimą dėl dabartinės Europos filmų pramonės padėties ir, skat, ir pritarė rekomendacijoms. Norėčiau padėkoti parlamentarui, ponui Ventai, už tai, kad parengė šį dokumentą. Jis atitinka komisijos uh, pateiktą kino sektoriaus diagnozę ir taip pat e, atsižvelgiamai tai, kas buvo pasakyta 14 metų gegužės mėnesio atitinkamame komunikate. Parlamentas ir komisija pripažįsta Euro, europinio filmo vertę ir taip pat suprantame, kad kino pramonė susiduria su tam tikrais sunkumais lyginant su e, kolegomis iš Amerikos, ypatingai platinant tuos filmus per sienas. 14 metais daugiau kaip Daugiau kaip 1500 kino e, kin, filmų buvo sukurta, tačiau platinti juos buvo sudėtinga, tai norint užtikrinti Europos kultūrinę įvairovę. Turime finansuoti Europos kiną iš e, nacionalinių regionių lėšų. Ir taip pat mes manome, kad šis sektorius turi būti raginamas priimti naujas verslo praktikas ir pasirūpinti, kad skaitmenė era duotų atitinkamai privalumų šiam sektoriui. Labai svarbu sumažinti atotrukį tarp Europos kino ir auditorijos. Kino pramonė, kiti suinteresuoti asmenys, mažesnės grupės turi įsitraukti tai mažesnėse vietose tam, kad užtikrintų politikos efektyvumą, remiant kinus, ne, kiną, nepaisant ar tai būtų europinės ar regioninės priemonės, reikalingi nauji darbo verslo metodai, atsižvelgiant į skaitmeninę revoliuciją, uh, naujos strategijos skatinant sam, visuomenės samoningumą ir galimybę žiūrėti e- europinį kiną, taip pat reikalinga autorių teisų reforma ir audiovizualinių paslaugų direktyvos peržiūrėjimas, e, atsižvelgiant į tam tikrą strategiją. Taip pat kino forumas, e, forume irgi bus aptariami įvairūs dalykai, reikalingos apvalaus stalo diskusijos, seminarai. Ir pirmi Europos kino forumo rezultatai bus, e, jais, jie aptariami kitų metų paskutinį ketvirtį Briuselėje. Europos e, komisija įsitraukusi šį procesą ir norėčiau atkreipti dėmesį Europos e, kūrybinės, kūrybinės Europos programą. Jis vaidina labai svarbu vaidmenį platinant europinį kiną per sieną, skatina kino platinimą per kino teatrus, televizijos per televizijos kanalus ir taip pat ypatingai čia reiktų paminėti užsakomosios vaizdo paslaugas. Taigi labai svarbu, kad kinas būtų platinamas per kino teatrus ir teatrus ir per užsakomai vaizdo per užsakomasis vaizdo paslaugas tam, kad žmonės žiūrėtų kiną, kad būtų mobilizuojamos įvairios lėšos ir kad kinas mažiau priklausytų nuo valstybinio finansavimo, taip, taip pat e, pagal garantijų priemonę pagal, pagal Europos investicijų fondą. Numatytos garantijos e, kitų metų pradžioje kino pramoniai. Ir, ponė pirmininkė, skaitmeninė revoliucija reiškia, kad e, kūrybinė pramonė, tokia kaip kino pramonė, turi susidurti su inovacijomis. Kūrybingos Europos ir medija programa tikrai ir per ateinančius metus susilauks mūsų paramos. Vielen Dank, Herr Labai ačiū, pane Klary, diskusijos.